So, meine vereinzelten. Na kągi, mano negausus kolegos, negausiai rinkę, ponios ir ponios, labas rytas. Sveikinu visus tos, kurie šiandieną atėjo, mums teko šiek tiek pakeisti darbo tvarkį nes kitaip ji tikriausiai būtų buvus ilgesnė. Dabar kalbėsime politinį turinį. Šiaip Šiandien buvo ryte numatyta sustikti su komisaru Taljani, tačiau vakar vakare jam teko atsisakyti. Na, nežinau, dėl kokių priežasčių, tikriausiai dėl kažkokių skubių politinių reikalų, kokie jie bebūtų. Kaip ten bebūtų, komiteto vardu raštu kreipsiuosi komisarą. Jie neprieštaraus, nes mano manimu, jo elgesys netinkamas. Mes e, viską planuojame ir nelengva numatyti viską taip, kad galėtume tinkamai dirbti, o dabar dėl to, kadangi jis negaliu atvykti, mūsų darbo tvarkė sujaukta. Bet kita vertus, man labai malonu, kad dabar galime į priekį atkelti 13 ir 14 darbo tvarkės punktus su kolegų sutikim, sutikimu. Na ir dabar iš karto pradėsime kalbį, diskutuoti dėl 13 darbo atvarkės punktą bendrosios gaminių saugos direktyvos peržiūros ir rinkos priežiūros pranešėja yra kolegė Kom ir iš karto suteiksiu žodį jai. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, trumpai pristatysiu mūsų nuomonę dėl pranešimo savo iniciatyvą. Taigi, čia mes kalbame apie direktyva e, rengta parengta 2001 metais, jie turėjo būti įgyvendinta iki 2004 metų. Ir nuo praeitų metų sausio, tai yra 2009 metų sausio, buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, kaip direktyva perkelta į valstybių narių teisę įgyventinti ir kokie atsirado problemų. Na ir problemų valstybėse narėse būta, valstybės narės turėjo tam tikros veiksmų laisvės. Ir teko konstatuoti, kad taikant direktyvą atsirado tam tikrų problemų. Na, mes čia kalbame apie be, bendrąją gaminių saugą, atsižvelgiant į gaminių skirtumus Na ir šiaip direktyva turėtų visose valstybės narėse taik, taikoma vienodai. Pribrendo būtinybę peržiūrėti direktyvą ir komisija e, surinkė konsultacijas tam, kad išsiaiškintų, ką direktyvoje reikėtų keisti. E, dabar dėl didžiausių sunkumų. Pirmiausia, Tai yra kriterijai, kurie naudomi bandant nustatyti gaminių saugumą, saug, saugą. Taip pat e, valstybių narių prievalė informuoti komisiją apie e, atitinkamas priemonės skirtas e, e, gaminių pateikimui rinkim, rinką arba e, priemonės skirtas pavojingoms gaminiams ypač gimnėms, kurie gali kelti pavojų piliečių sveikatai. Mes turime RAPEC informavimo sistemą, kurią būtina skubiai keisti ir gerinti. Taip pat e, standartizavimo institutai ragina europinių lygių sukurti atitinkamus standartus. E, šios mintis buvo išsakytas IMKO komitete, o taip pat ir plenarime posėdėje, ir mes sutinkame su šio raginimu nustatyti atitinkamus standartus. Na ir norėčiau dabar atkreipti dėmesį į labai konkrečius aspektus. Taigi, čia atkreipsiu dėmesį į keturis aspektus. Pirmiausia, paraginsime komisiją pagalvoti apie vieningą suderintą rinkos priežiūros sistemą. Mes juk čia kalbame apie direktyvos e, peržiūrą bei harmonizavimo galimybę. Na ir labai svarbu, kad bandant užtikrinti gaminių saugą būtų sukurtas vieningas pagrindas. Antras dalykas yra atseko, atsekamumas ir vartotojai turi turėti galimybę atsekti uh, E, gaminių kilmę. Taigi raginame komisiją surinkti atitinkamas konsultacijas, bet likti atitinkamą poveikio vertinimą tam, kad e, išsiaiškintume, kokiu priemonių reikia ir kokie žingsniai leistų užtikrinti gaminių atsekamumą. Kita vertus, mes čia kalbame apie izo uh, mikroschemas bei kitas technologijas, kaip pavyzdžiui, radio dažnius. Na, nenoriu jūsų čia bauginti, aišku, reikia atsižvelgti ir į kaštus. Na ir dabar kartu e, su komisaro Taljani komisija dabar yra e, įvertinami peržiūros kaštai, kurie, aišku, neturėtų būti perkelti ant vartotojų pečių. E, Na, kaip ten bebūtų, reikėtų daryti pažangos, gerinant atsekamumą. Taip pat labai svarbus, rap, svarbi RAPEX sistema, kuri leistų užtikrinti gaminių atsakomumą, tai svarbu ir smulkiam bei vidiniam verslui, ir ta RAPEX sistema turėtų veikti geriau. Na ir galiausiai standartizavimo darbų gerimas. Reikia nustatyti konkrečius įgaliojimus tam, kad ir smulkios beitinės įmonės galėtų dalyvauti standartizavimo darbuose. Taigi ties šiais klausimais dirbame IMKO komitete. Na ir galvojate apie bendrąją gaminių saugą, labai svarbu šios darbus tęsti. Tikiuosi, kad mums pritarsite ir palaikysit mūsų nuomonę. Beje, mielai atsakysiu jūsų klausimus, bet išvelgsiu jūsų pasiūlymus. Juk mes čia kalbame apie gaminių ir paslaugų e, gerinimą vartotojų labui. Pirmininkas kalbame mikrofoną. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ar kolegos norėtų dabar sureaguoti? Merų. Atrodo, kad ne. Na kągi, tai čia tiesiog rodo, kad kolegė puikiai padirbėjo. Dėkoju už pritarimą, sakė kalbėtojų. Na, kadangi kai kurie šešėliniai pranešiai dar netvyko, bet galbūt tai susijęs su to, kad keitėme darbo tvarkę seką ir dabar kreipiuosi į komisijos atstovus, kurie čia yra mūsų tarpe. Ar jūs turėtumėte ką nors pridurti, prašau? Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Komi už tai, jog ji puikiai padirbėjo, na ir jau pasiūlymai labai atitinka ir mūsų požiūrį. Na, mes taip pat manome, kad reikėtų suderintos rinkos priežiūros sistemos. Lygiai taip pat turėtų būti ištikrintas vienodas direktyvos taikymas. Taigi čia mes bendrai darome spaudimą. Um, valstybėms narėms ir OIMKO komitete ponui Harberiui šis klausimas labai aktualus. Atsakiamumas taip pat svarbus dalykas ir 2008 metais, kurio nauja teisėkros pagrindą čia buvo daug padirbėti ir buvo nustatytos naujos atsakomumo taisyklės ir bendrai gaminių saugos direktyvoje ir atitinkamo nuostatų, kaip pat keto dalyje, O dėl e, atitinkamų mikroschemų, kurias leista užtikrinti atsakomumą, tai ponia Koni jau atkreipė dėmesį į potencialias problemas, tai ypač kaštų um, problema, nes jeigu, tarkim, gaminiai yra nedideli, o tokios mikroschemos kaina yra 50 centų, centų tai kaina vis dėlto bus. Ir kolegos Imko komitete apie tai kaip tik kalba. Na, dar labai trumpai. Septintasis punktas - sankcijos, nuobaudos. Na, norėtųsi, kad e, nuobodas būtų apibrieštas labai griežtai, čia tarp visi tokia subtili sfera, nes e, nacionalinės e, teisinės sistemos skiriasi ir mes čia neturime kompetencijos kištis į ją. Na, Ir mes dabar, peržiūrėtume šią direktyvą, bandysime nusatyti tas nuobodas kiek įmanoma griežčiau, kiek tai leidžia mūsų galiojimai. Na, o šiaip e, mm, labai pritarėme tom diskusijom dėl standartizavimo, kurios vyko, tos diskusijos dėl standartizavimo vyko IMKOM komitete, taigi mes daugam pritarėme, ką jūs sakėte, dėkoju, pirmininkas, dėkoju. Ir jeigu daugiau norinčių pasiskirti dėl šio klausimo nebėra, taigi Baigėme diskusijas dėl jo ir pereikime prie 14 darbo tvarkės punkto. Bet kreipsiu dėmesį dar tai, kad e, pakeistas pakeitimo laik, teikimo laikotarpis, e, tai yra lapkričio 16 diena, 12 valanda, antradienis tai bus ir iki šios datos galite teikti pakeitimus. Dabar 14 darbo tvarkės punktas. 2010 m. ataskaita dėl 2007-2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendimo. Na ir pranešėjas yra Sūza Vakner, prašau žodis jums. Tai. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tiesų, kaip jūs pats, pats pasakėte, čia kalbama apie nuomonės projektą dėl ataskaitos, kurią ruošia regionų kom, vystimo komitetas. Mes norime nušviesti šitą e, temą visiems e, deputatams, nes tas klausimas gan, gan įvairus. Čia kalbame apie 2010 e, metų ataskaitą dėl 2007-2013 sąjungos politikos programų įgyvendinimo. Šitas komunikatas labai svarbus, nes čia pirmą kartą pilnai kalbama apie sanglaudos politikos programų gyvendinimą šituo laikotarpiu 7-13 metų. E, pirmiausiai remiantis strateginiais, e, strateginiam ataskaitom gautom iš e, nacionalinio lygmių, tai yra iš valstybių narių. Tai yra priemonė geriau įsigilinti į tikrovę į tai, ką iš tikrųjų turime Ir nors visgi tas vaizdas susidaromas yra tik dalinis, bet tai yra labai svarbu. Kokiagi yra sanglaudos politika, koks, sanglaudos ir plėtros politika, koks tai yra jos tikslas? Manau, kad du iš svarbiausių tikslų E, tai yra du svarbiausių tikslų mūsų institucijų, tai būtent pačių neturtingiausių regionų e, vystimasis ir taip pat ES e, visų socialinių neligybių mažinimas tai, mano nuomonė, yra patys svarbiausi tikslai ES institucijų. Ir Europos konstruktyvaus ir progresyvaus statymo ir vystimo pagrindiniai tikslai. Yra trys pagrindiniai elementai. Tai e, konvergencija, konkurencingumas ir tarp regioninė konkurencija. Tai yra svarbiausi, svarbiausi kriterijai, pagal kuriuos to yra siekiama ES. Ką galime pabrėžti iš komisijos išvadų, kurias radome šiame e, komunikate. Du dalykai. Pirmiausia, kad einama teigiama linkme, siekiant kompromiso, investuojant į tokias e, sritis kaip e, smulkių ir vidutinių įmonių plėtra ir taip pat švarios energetikos, švietimo ir investicijos į švietimo e, infrastruktūrą. Šitose srityse pažanga yra didelė ir komisija komunikate tuo labai džiaugiasi. Kita vertus, tokio, tokios dėlės pažangos nebuvo pasiekta kitose srityse. Taigi, e, sąjungos politika nebuvo taikoma vienodai visose srityse ir nebuvo vienodai sėkminga visose srityse. Taigi, tos sritis, kuriuose nebuvo padaryta pakankama pažanga, Tai būtent yra mūsų šio komiteto kompetencijos rytis, pavyzdžiui, energetikoje. E, tik tai 13,2 procento e, buvo skirta energetikos pro, e, projektams ir 20,9 buvo skirta energetiniam efektyvumui. Ir galima pasakyti, kad pažanga buvo padaryta, bet jisai, jinai nebuvo pakankama ir nevienoda e, valstybėse narėse. Dėl skaitmeninės plėtros taip pat e, iš tikrųjų šita plėtra yra labai nedidelė ir tik tai 18,1 procento fondų panaudota. E, informacijos ir komunikacijos technologijų plėtra irgi yra nelabai didelė ir nevienoda valstybėse narėse. E, Taigi mes e, pramonės komitete ruoždami pranešimą, kurį turėsime pateikti, pabrėšime du svarbiausius dalykus. Juos dabar ir paminėsiu. Pirmiausia, prašysime komisijos, kad energetikos taupimas būtų įtrauktas į e, reikalavimą gauti finansavimą iš sanglaudos m, politikos fondų, iš sanglaudos fondo. Ir antras dalykas, kad pa, būtų padidėtas, padidintas atnausinaujinančios energetikos tiek e, projektams tie, teikiamas, e, teikiama fondų dalis. Taip pat pabrėžiame, kad investicijos skaitmeninė ekonomika buvo nevienodos. Tai matyti ir iš komisijos komunikato. Todėl prašysime komisijos ir valstybių narių, kad daugiau remtų inovacijas šitoje srityje, skatintų skaitmeninės ekonomikos plėtrą ir skatintų e, investicijas į naujus e, tinklus, kompetitingus tinklus, kad prieiga prie interneto e, taptų visuotinę teisę, visuotinę prieigą e, prieinama visiems piliečiams. Manau, kad tai yra labai svarbu ir reikia pasakyti, kad šiuo metu internetas kaip visuotinė paslauga, visuotinė teisė yra vienas iš naujausių, mm, reformatiškiausių tikslų ir paslaugų Europos Sąjungoje. Jeigu pažvelgtumėm į istoriją, galima pasakyti, kad per paskutinį amžių, pastarąjį amžių, e, tokiu pačiu keliu ėjo privalomas mokymas, kai buvo tikslas iškeltas, kad visi vaikai iki tam tikro amžiaus lankytų mokyklą. Taigi, kaip praeitam mm, amžiuje kovojame dėl to privalomo mokymo, dabar kovojame dėl to, kad internetas taptų visuotinę teisę ir kad ne, ne, neatsirastų didelis skirtumas tarp piliečių grupių, pavyzdžiui, neturtingų ir turtingesnių arba gyvenančių mieste ir gyvenančių provincijoje. Taigi mes tai pabrėšime savo pranešime. Taip pat e, mes bendradarbiaujame su šešėliniais e, pranešėjais iš įvairių frakcijų. Dirbame kartu, ruoždami šį pranešimą ir dirbsime kartu, kol jis bus paruoštas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Äh, Dėkuoju. Ar kolegos norėtų paklausti? Atrodo, niekas nenori. Ar komisija turėtų ką pasakyti? Prašau. Ačiū pirmininkė. Su Gabrielė Kubučkova iš regionės politikos generalinio direktorato norėčiau padėkoti pranešėjų už jo nuomonės projektą. Komisija pritarė e, nuomonės projekte teikiamiems pasiūlymams. Keletą trumpų pastabų turėtume dėl E, investicijų į sąjungos politikos į energetikos sektorių sąlygotumą. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, sąjungos politikos investicijų taisyklės remiasi galiojančių komisijos reglamentų dėl sąjungos politikos ir Tenai nieko nekalbam apie sąlygas investicijų, tačiau rengiant ateities programas komisija ketina šiam klausimui skirti atitinkamą dėmesį penktajame, penktojo sąjungos politikos ataskaitoje, taigi per artimiausius mėnesius ir taip pat e, vasario mėnesį vykstančiame sąjungos politikos forume šios aspektus aptarsime. Komisija savame suprantama nustatydama tam tikras sąlygas norėtų e, sustiprinti investicijos galimybės, ypatingai sąlygas, kurios yra taikomos energijos taupimui. Kalbant apie energetinių projektų, energetinių investicijų, investicinių projektų dalį sąjungos politikos kontekste, mes ketiname aptarti šios klausimus dvi šaliais pagrindai su valstybėmis narėmis. Tačiau noriu pabrėžti, kad būtent valstybės narės privalo stengtis rodyti iniciatyvą, kreiptis į komisiją ir inicijuoti šią diskusiją. Komisija turi JASPER priemonę, tai yra techninio pobūdžio priemonė, kurią pasitelkus valstybėms narėms galima padėti įgyvendinti e, stambius projektus svarbiausiose sektoriuose, tarp jų ir energetikos sektoriuje. Ši priemonė skirta projektų E, tiek kiekybiniams, tiek kokybiniams aspektams pagerinti. Taigi tokios būtų mūsų pastabos, atsižvelgiant jūsų pasiūlymus. Ačiū uždėmesį. Pirmininkas, ačiū labai. Daugiau nematau norinčių kalbėti. Mielas kolega, jūs taip pat atlikote neblogą darbą. Pataisas galima teikti iki lapkričio 11 dienos pietų. Dabar e, siūlau svarstyti 15 punktą, jeigu kolega Remek neprieštarauja. Tai galėtume šį klausimą dabar aptarti. Tikiuosi, kad frakcijos pasirūpins tuo, E, jog jų šešėliniai pranešėjai gautų atitinkamą informaciją, kad po to nekiltų jokių sunkumų. Ir jeigu taip atsitiks, tai tuomet suteiksiu žodį ponui Remėku. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiek tiek netikėtai dabar jau iš ryto turiu pristatyti savo klausimą. Mano uh, pranešimas, kaip daugumai iš jūsų žinoma, ilgai jau laukė savo eilės ir ne tiek aš, tačiau ir kiti kolegos susidaro įspūdį, kad dėlsima šį klausimą išspręsti. Padėtis šiuo metu yra blogesnė nei tuo met, kai pradėjome darbus finansavimo klausimų iškyla papildomų remiantis turimą informaciją. Ir aš dalyvavau įvairiose aukšto lygio konferencijose, susidariau įspūdį, kad niekas neabejoja e, mūsų teikiamais projektais. Galiu tik tai pakartoti argumentus, kuriuos jau išsakiau ir kurie yra įtraukti į mano pranešimą. Europa privalo išlaikyti savo konkurencingumą lyginant su kitais regionais veikiančiais šioje srityje. Tai yra pirmiausiai su JAV, su buvusi Sovietų sąjunga, Rusija, su Kinija taip pat turi konkuruoti ir svarbus aspektas yra tas, kad e, mes e, šio klausimu iš komisijos negavome išsamios informacijos, kol tokio dokumento neturime, nėra prasmės e, iki galo baigti mūsų pranešimo rengimo. Vienintelė institucija, kuri turi visą informaciją šio klausimu, yra komisija. Šiuo metu ketinama e, kosminių projektų aspektus e, įtraukti į atitinkamus komisijos dokumentus, kuriuose nagrinėjami pramonės politikos aspektai, tačiau kol kas taip pat ir šiuo klausimu neturime jokios papildomos informacijos. Aš nenoriu rodyti į nieką pirštais, tačiau turiu pasakyti, kad kai kurios ES valstybės narės iš esmės šiam projektui nepritarė Mano nuomonė, tokia pozicija yra susijusi taip pat ir su komisijos atitinkama veikla arba neveiklumu. Komisija privalo tas valstybės įvardinti, suteikti mums atitinkamą informaciją. Todėl man būtų įdomu išgirsti e, kolegų nuomonę šiais klausimais taip pat, o kol kas dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pirmasis kolega Brezina dabar pasisakys. Ačiū. Norėčiau pritarti pranešėjo pozicijai, nes jau kuris laikas nekantriai laukiame iš komisijos informacijos, kurios mums reikia, norint parengti šį pranešimą. Aš netgi paraginčiau komiteto vadovybę oficialiai pateikti komisijai paklausimą, siekiant įsiaiškinti, kas šioje srityje vyksta, nes mes negalime suvokti ir suprasti, kur slypi šių dėlsimų priežastys, taigi norėtume sužinoti, dėl ko yra dėlsiama ir neturėdami tinkamos informacijos mes negalime toliau renkti šio dokumento. Pirmkas, ačiū labai. Kitas kalbėtojas yra kolega Tosnovski. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms, ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Rengdamas pranešimą dėl Galilėjo projekto, aš taip pat susidūriau su tokia padėtimi, kuomet komisija teigia, kad reikia iškoti finansinių sprendimų bendram projektui ir tie sprendimai turėtų būti pateikti iki metų pabaigos ar pakitų metų pradžios. Lygiai tas pats buvo teigiama ir atsakant į klausimus susijusius su finansavimu. Sigaliojus naujoms Galilėjo projekto administravimo taisyklėms, projektas praktiškai sustojo, komisija savo darbą tęsė, tačiau komitetas negauna informacijos. Aš pritariu kolegai Remekui tam, kad būtų galima visiškai užbaigti šį pranešimą, mums reikia informacijos apie tai, kokia šiuo metu yra pasirinkta projektų kryptis ir e, kas turėtų būti atlikta per 2013-2014 metus, siekiant, kad pradėtų veikti bendra sistema. Taip pat pasisakau už tai, kad mums būtų suteikta daugiau informacijos, dėje komisaras negalėjo pas mus atvykti ir nieko naujo mes neišgirdome šiais klausimais. Diskutuojant komitete išaiškėjo, kad reikia nustatyti naujas finansavimo ir nusaivės sąlygas, neturėdami atitinkamos informacijos negalime uh, toliau dirbti, turint omenyje, kad šis pranešimas turėtų būti sudėtinė bendros pranešimų sistemos dalis. Ar iš komisijos yra atstovų, klausė pirmininkas, norėtumėte pasisakyti? Prašau. Įsijungti mikrofoną taip pat. Ačiū pirmininkė. Jeigu komisija, jeigu komitetas būtų laikęs savo darbo tvarkės, tai 11 valandą mes būtume galėję padiskutuoti šio, šis klausimas ekspertų lygiai, dėje dabar taip nėra ir todėl ši diskusija vykti negali. Ačiū ir panas Remikas dar kartą norėtų pasisakyti, prašau. Deja, e, tai jau tampa blogų įpročių, kai įgyvendinant tokius visam pasauliu svarbius projektus ES mes improvizuojame. Ir tai nėra gerai. Pastaruoju metu pastebėjau, kad ES viešoji nuomonė nepalaiko šio projekto dėl nežinomų priežasčių. Galbūt priežastis lypi tame, kad e, negalima išvelgti praktinės šio projekto naudos, tačiau e, yra pakankamai pamatuotų gandų, kuriais remiantis abejojama šio projekto prasmingumu. Labai gaila, kad mes negalime ramiai diskutuoti apie šį projektą. Aš raginu rimtai susėsti prie stalo ir taip padėkoju kolegoms už tai, kad palaiko mano nuomonę, nes tikrai reikia šį klausimą aptarti išsamei, rimtai ir ramiai pritariu kolegos Bžezina nuomoniai, kad šešėliniai pranešėjai galėtų susitikti ir aptarti e, mūsų tolesnius veiksmus šioje srityje, pateikti atinkamus pasiūlymus. Pirmkas, ačiū labai, aš e, tikrai pritariu išsakytoms mintims. Manau, ponė Remekai, turėtumėte atsižvelgti kolegos Bžezina nuomonį ir kartu su šešėliniais pranešėjais aptarti šios klausimus ir galbūt aš kartu su jumis galėčiau nusiųsti komisarų Tajanį atitinkamą laišką, tačiau jūs turėtumėte priimti sprendimą, aš tik siūlau tokią galimybę, nes jau ištisus mėnesius yra dėlsiama ir mes e, nepasiekėme jokios pažangos, taigi reikia nusiųsti komisijai aišku signalą, aiškę žinę. Aš būčiau pasirengęs arba vienas, arba kartu su jumis parašyti komisarą tinkamą laišką tam, kad e, sukurtume reikiamą spaudimą. Ačiū labai, prašau sekretariato toliau skirti dėmesio šiam klausimui. Tokiu būdu apsvarstėme 15 darbų tvarkės klausimą ir dar turime šiek tiek laiko iki 10 valandos, kuomet prasidės balsavimai, galime išeiti išgerti kavos, tačiau 10 turime būti salėje, nes galite tikėtis, kad balsuoti pradėsime punktualiai.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 Meine, kann man beginnen? Kann ich liebe Kolleginnen, liebe Gerbiami kolegos, dar sakį pakartosiu, kolegos, pereikime prie balsavimo. Na ir šiandieninis balsavimas yra svarbus ir sudėtingas. Na ir būčiau dėkingas, jeigu dar 2-3 minutės manęs išklausytumėte, nes yra informacijos, su kuria norėčiau pasidalinti. Tai yra pirmiausia, po balsavimo dar kartą sugražinsiu 15 darbo tvarkės punktą, jį dar sėkiai aptarsime. Čia pagal šį darbo tvarkės punktą kalbėsime apie perlidovinę navigaciją. Dabar atvyko komisijos atstovė. Na ir norėčiau suteikti galimybę komisijai išsakyti savo nuomonę E, vyko plačios diskusijos, buvo išsakyti vairių nuomonių ir būčiau dėkingas, kad po balsavimo tie kolegos, kurie nori išeiti iš salės, tai padarytų greitai, o tie, kuriuos domina šitima, pasiliktų salę tam, kad e, kartu su komisija galėtume aptarti šį klausimą. Dar vienas dalykas. Ir čia vėlgi paprašyčiau įsiklausyti, sustilgti. Vakar 8 ir 9 vakare gavau balsamą sąrašus, o po to gal apie 10 iš frakcijų, bent jau iš mano frakcijos. Na, nekomentuosiu, kodėl čia taip atsitiko, bet savo ruoštų galiu pasakyti, tai, kad kito balsavimo metu nebe pateiksiu balsamui tuos balsamo sąrašus, kurie bus gauti labai vėlai. Aš tiesiog atidėsiu tuos balsamus. Man kaip pirmininkui buvo labai sudėtinga ir teko paprašyti pagalbos. Na ir susitikinęs, kad tie kolegos, kurie šiandieną balsuos, kad jie iš tikrųjų, jeigu jie gauna balsavimo sąrašus taip vėlai vakare, jie negali tinkamai balsuoti kitą rytą. Ir čia ne, dėl to net, negalėčiau net papriekaištauti niekam. Tai jeigu, jeigu norime balsavimo metu elgtis rimtai, balsuoti tinkamai, tai pasirūpinkime, kad balsavimo sąrašai būtų išplatinti dienos prieš balsavimą popietėje, tam, kad su balsavimo sąrašais galėtume susipažinti, nes kitaip balsavimą atidėsime, čia nieko tokio, bet galėsime pasiruošti. Na, beveik buvau linkęs pasielgti taip ir šiandieną, bet temos yra svarbios, svarbus klausimai, sudėtingi. Na ir savaitę prieš tai buvo sudėtinga, buvo, nebuvo, nedaug kolegų čia te buvo, buvo sudėtinga. Bet e, tai tiesiog tai lieka tegul išimtis, o ateitie prašau elgtis kitaip. Tai tokia antra pastaba iš mano pusės, o trečia pastaba būtų štai kokia. Na, prašyčiau šiek tiek supratimo. E, yra sudėtingi balsavimai, daug pakeitimų. Na ir e, Luisas šiandien nedalyvauja posėdėje ir jis yra vienintelis iš sekretariato ir gal netikėtina, bet jis vienintelis, kuris moka elgtis su šia technika. Na, aš prisipažįstu, kad nelabai ją išmanau. Bandysime viską tinkamai organizuoti. Prašau šiek tiek kantrybės, tikiuosi, kad viskas klostysis sklandžiais, bet prašau kantrybės. Na ir dabar dėl darbo tvarkos taisyklių noriu pasisakyti kolega Turmisas. Prašau, Klaudai. Pone pirmininkai, labai sutinku su jumis dėl to, kad jeigu balsamo sąrašus gauname taip vėlai, tai dirbti negalime gerai. Taigi siūlau, kad e, per kitą koordinatorių posėdį mes viską išanalizuotume. Ypač jeigu kalbame apie tokius pranešimus, dėl kurių vyksta su techniniai sutikimai su e, parlamento ar komiteto darbuotojais, tai labai svarbu, kad e, būtų e, pakeitimai gauti anksti. Ir jeigu frakcijos neuž, neleidžia, už, kad neužtikrina, kad vyktų tiek techniniai susitikimai su darbuotojais, tai dėl, dėl to viskas tampa sudėtingiau. Ir aš manau, kad koordinatorių pasidė, turėtume aptarti šią problemą ir paieškoti sprendimų. Dėkoju už pritarimą ir už tai, kad e, man nepalaikėte. Dabar ponas Odį. Pone pirmininkė, Na, iš esmės tenka konstatuoti, kad, kad prastėja parlamentinio darbo kokybė ir galbūt dėl to teks ir piliečiams e, nemaloniai nustepti. Na ir kompromisai pasiekiami vis vėliau ir tikrai neprimtina ir tai, kad pakeitimai pateikiami vien tik tais anglų kalba. Taigi trūksta laiko, neužtikrinami vertimai, tai reikia taisyti. Pirmininkas dėkoju. Ir patikinsiu, kad e, čia neužšinkime burnos, tiesiog e, per kitą koordinatorių posėdį šią problemą aptarsime. Nu, o dabar siūlau perėti prie balsavimo ir pirmiausia balsuosime dėl uh, e, Anglijas, pranešėjas kolega Žado Dokumentus turite, balsavimo sąrašą taip pat turite, taigi pradėkime balsuoti. 28 pakeitimas, kas už? Prieš. Sulaikiusi primta. 66 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 67 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 68. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 69. Kas už? Jeigu atmesta. Ne, turime balsuoti. Taigi dar kartą. 69. Kas už? Prieš susilaikiusiai priimta. 70 kas už prieš pasitikslinkime 70 kas už prieš susilaikiusiai atmesta. 12 kas už prieš susilaikiusiai atmesta. 71 kas už prieš prieš, susilaikiusi primta. 72. Ne, nebereikia dėl jo. 13. Kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 74. Kas už, prieš, susilaikiusi atmestas. 74. Už, prieš, susilaikiusi atmesta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaikysi, primta. Pasitikslinkime elektroninį. Vadu pirmasis kompromisas. Ne, pirmą išbalsuokime, kaip veikia balsamo technika. Dėl būtent tos mano minėtos techninės problemas. Taigi, Dabar tiesiog bandomasis balsavimas. Ar oras šiandieną geras ar ne? EPP frakcija vienu balsu per daug, dviem per daug. Na dabar viskas gerai. Taigi dar sveiki, balsuokime dėl pirmo kompromiso, balsuokime. Balsamas baigtas. Na ir rezultatas. Na, gan aiškus. Primta 14. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta 15. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta atmesta. 85. E, kas už prieš susilaikiusi atmesta. Na, 86 identiškas, 84 kas už. Kas už. Su žodiniu pakeitimu. Kas už. Dar sėkiai pakartosiu 64 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už prieš Nelabai aišku. Aš 24 su žodiniu pakeitimu. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime. Vėl viena e PP balsų per daug. Primta. 83 su žodiniu pakeitimu. Nebereikia. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysi atmesta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikysiai primta. 68. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Pane Markangevičia, ar yra kažkokia problema? Norėčiau, kad iš kompromisinio pasiūlymo būtų išbrauktas žodis only, tik tais. Antroje dalyje. Na, atrodo, kad trečiasis kompromisas bus derintas tarp pranešėjų ir dabar turėtų būti išbrauktas žodelis only, žodinis pakeitimas, ar sutinkate? Na kągi, tuomet balsuokime dėl trečiojo kompromiso su žodiniu pakeitimu, kas už? Dar sėkiu pakartosiu, trečiasis kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikiusieji primta. 85. Kas už? 85 kas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, 95. Aš čia suklydau. Dar sėki pakartosiu. 95 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Ketvirtasis kompromisas, kas už. Už, prieš, susilaikiusi, primta. 18, kas už prieš. Susilaikiusi primtas šimtasis pakeitimas, kas už prieš. Susilaikiusi pasitikslinkime elektroniniu būdu, nes buvo neaišku. Taigi dėl šimtojo pakeitimo balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. 19. Kas už? Prieš. Sulaikiusiai atmesta. Šimtas pirmasis. Jei nesuklydau. Šimtas pirmasis. Kas už? Prieš. Susilaikysi ir nesta. 20 nebereikia, 104. Bet tai dabar turime balsuoti dėl 103, 103 pakeitimą. Kas už? Prieš, jis laikiusiai primta. 2, dėl 20 nebereikia, dėl 104 nebereikia, taigi 21 kas už. Prieš sulaikiusi primta. 105 kas už prieš, susilaikiusiai primta. 22 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 23 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 106 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. At, at, atmesta 24 kas už, prieš, susilaikiusiai Atmesta. Pasitikslinkime dėl viso pikto, nes buvo neaišku. 24. Balsuokime elektroniniu būdu. Na, balsavimas baigtas. Primta. 107. Kas už? prieš, jis laikiusi primta 25, kas už, prieš, susilaikiusi. Nelabai aišku, pasi... dar kartą 25, kas už 25. Prašau pakelt ranką. 25, kas už. Palik, palaikykit rankas. Kas prieš? Susilaikiusiai. Ne, reikia pasitikslinti elektroniniu būdu, nes nelabai aišku. Taigi 25, kas už? Balsamas baigtas. Primta. 26, kas už? Prieš. Šis laikys į atmestą. 108, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 109. Kas už? Ne, nebereikia dėl jo, atsiprašau, sako pirmininkas. Dėl 109 ir 110 nebereikia balsuoti, nes 108 buvo patvirtintas. 27. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 112, 113, 114. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai Pasitikslinkime elektroniniu būdu, nes vėlgi labai neaišku. Balsuokime. 112, 13, 14. Bals, balsamas baigtas. Viena EPP balsų per daug. Pas, balsuokime dar sėki, atsiprašau. Buvo padaryta klaida, dar sėki balsuokime. 112, 113, 114 balsuokime. Vėl daug. Du iš EPP dar galėtų balsuoti. Čia retai taip atsitinka. Primta. 29. Kas už? prieš. Dar sėki. 29. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 30. Kas už? 30. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Atsiprašau, bet nėra taip jau lengva. 30 pakeitimas, balsuokime. Vienu, vienas apie galėjo balsuoti daugiau. Atmesta. 30. Kas už? 31, 32 nebereikia, antras nebereikia. Dėl 31 reikia balsuoti, nes, nes 30 buvo atmestas. 31 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikysiai. Pasitikslinkime. Dėl 31 pakeitimo balsavimas baig... Balsavokėme. Vėl vieno PP balsų per daug. Balsavimas baigtas. Primta. Dabar reikia balsuoti ir dėl 32. Kas už? Prieš. Na, nu, atrodo, satelis visai nebalsuoja. 32. Dar sėki, kas už? Ačiū prieš, susilaikiusi primta. Antrasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. Penktasis kompromisas, kas už? Prieš. Pasitikslinkime dėl penkto kompromiso. Vėl dviem EBP balsais per daug. Dar sėki. Balsavimas baigtas. Dar sėki balsuokime, nes buvo techninė kliūtis. Balsuokime dar sėki. Bal... Balsavimas baigtas, primta. 27 už, 25 prieš, vienas susilaikęs. Trisdešimt trečias. Pakeitimas kas už? Prieš susilaikysiai primta. 34. 34. nebereikia. 35 irgi nebereikia. Trečiasis, kas už. Prieš, susilaikiusiai primta. 36, kas už. Prieš. Pasitikslinkime. Dėl 36 pakeitimo balsuokime. Vėl vieno PP balsų per daug. Vėl vieno PP balsų per daug. Dabar gerai. 27 už 27 prieš atmestam. Šeštas kompromisas, kas už prieš, susilaikysiai atmesta. Ne, buvo aišku. Man rodos aiškus buvo rezultatas. Ar norite pasiteisinti elektroniniu būdu dėl šešto kompromiso? Balsuokime. Balsamas baigtas. Na, beveik aišku. 37. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 41. Ir 43. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 38. Kas už? Prieš laikėsi primta 39, kas už, Nebereikia beje daugiau. Labai sudėtinga, nes čia kalbame ne vien tik apie kompromisinius pakeitimus, bet ir apie vienius pakeitimus. Taigi keturisdešimtas nebereikia, ketvirtasis pakeitimas irgi nebereikia. 42 balsuokime. Kas už? Prieš. Balsuokime. Na, labai man padėtume, jeigu aiškiai pakeltumėte rankas. 42. Kas už? Prieš. Suslaikiusi atmesta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroninį būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 26 už 26 prieš. Keturiasdešimt penktas. Kas už? Prieš. Dar kartą. Keturiasdešimt penktas. Kas už? Daug kas visai nebalsuojat prieš. Susilaikiusi atmesta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 5. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 48 ir 49 identiški, balsam kartu, kas už prieš susilaikiusiai primta. 50. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 6. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 7. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 51. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroninį būdų dėl 53 pakeitimo. Balsamas baigtas. Primta. 52 kaip papildomas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikiusieji primta. Aštuntas kompromisas, kas už. Kas už aštuntą kompromisą? Prieš. Susilaikiusi primta. Dabar rodos dėl devinto, jei neklystu. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 62, kas už. Prieš susilaikiusiai primta 63, kas už. Prieš susilaikiusiai primta 10, kas už. Prieš susilaikiusiai primta 64, kas už. Prieš susilaikiusi atmesta 11, kas už. Ne, dėl 64 reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Ačiū. 11 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikiusi atmesta. 65, kas už prieš susilaikiusiai priimta 46, kas už, prieš susilaikiusiai priimta 47, kas už, ne, nebereikia dėl jo. Nes buvo patvirtintas 46 pakeitimas, taigi galtinis balsavimas, tačiau prieš tai dar suteiksiu žodį ponui Žardo. Pone pirmininkė. Na, žinau, kad anglis ir kalnakasyba turi didelę ekonominę, socialinę, politinę svarbą. Tačiau tai, dėl ko šiandieną balsavome, E, yra visiškai neprintina ekonominių biudžeto požiūrių ir socialinių požiūrių. Taigi negaliu palaikyti šio pakei, pr, pranešimo. Priėmiau domen, sako pirmininkas, balsuokime elektroniniu būdu dėl viso pakeisto pranešimo. Balsavimas baigtas. Priimta sveikinu. Ką čia aš turėčiau sveikinti? Pana Timeta. Kągi. Pereikime prie aštuntojo punkto energijos naudojimo efektyvumo veiksmų plano persvirstimas. Pranešimą turite ir dabar dar bus dar sudėtingiau. Taigi čia reikės jūsų pagalbos. Pradėkime. Nein, 63. Erste antrag 63. Zustimmung. 63 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 7 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt trečias už 65 atkrinta. Taigi 83. Gal iš karto galėtume elektroniškai balsuoti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta. 28 balsai už 24 prieš. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 8 plus 1 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 89 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Gerai, pasitikslinkime. Dėl 89-osios balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas septintasis už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 114 pakeitimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Nežinau, koks rezultatas, pasitikslinkime elektroniškai dėl antrosios dalies 114 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Vienu EPP frakcijos balsų turi per daug, 27 už, 27 prieš atmestą. 12 plus 1 kompromisas, kas už, ne, prieš tai 116 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 12 plus 1 kompromisas už, prieš susilaiko atmesta, 90 atkrinta. Norite pasitikslinti 12 plus 1 elektroniškai pradedame balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. Ne, atmesta pirmininkas atsiprašo. Todėl nereikia balsuoti dėl 90, 13 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Turime balsuoti atskirai dėl 91 pakeitimo, <clears throat> kas už, prieš, susilaiko atmesta. 15 kompromisas, vėl norite pasitikslinti dėl 91. -ojo. Jeigu nebalsuojate, tai galiu tik skaičiuoti keliamas rankas, tikslinamės dėl 91-ojo, balsuoti pradedame ir baigiame. Atmesta. 15 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 122. Balsuojame dėl 122, dėl dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją. Pirmoji dalis 122 pakeitimų tikslinamis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsavimo rezultatai 26 už, 26 prieš, niekas nesilaikė, reiškia atmesta. Dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 123 atkrinti, 124, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 18 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 150 už, prieš susilaiko pritarta, 157 už, prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 168 už prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas už prieš susilaiko pritarta pritarta. 182 už prieš susilaiko pritarta. 186 už prieš susilaiko pritarta. Tiksliau atmesta. Ja reikia pasitikslinti dėl 186. Balsuoti pradedame ir baigiame pritartą. 186 pakeitimui pritarta. 187 už prieš mėlę, mėlą kolegą. Kolegė, jūs reikalaujate pasitikrinimo, tačiau pati nekelėte rankas, o aš dar rezultato nepaskelbiau. Taigi dar kartą balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, manau, kad pritartų. Ar norite pasitikslinti? Gerai. 187 Penktasis pakeitimas tikslinamės, pradėjome balsuoti ir baigėme balsuoti. Pritarta. 21 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 194 e, atkrinta, 22 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 23 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 24 e, kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 211 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 25 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 26 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 225 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta pritarta, 226 atkrinta, 27 kompromisas už prieš susilaiko, pritarta 233 už prieš susilaiko, pritarta 224 iš trijų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko, pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko, pasitikslinkime dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Kas už trečią dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 28 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. 98 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis atkrinta, 238 papildomas pakeitimas, pranešėjas prašo žodžio. Pirmininkė dėl uh, 238 pakeitimo antrosios dalies 20-ame 20 pastraipoje e, ji yra įtraukta į 28 kompromisą, tai reiškia dėl to neturime balsuoti ir galime iš karto pereiti prie du 29 kompromiso Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 252 už prieš susilaiko atmesta 253 už prieš susilaiko pritarta. Dabar nuo 254 iki 57 už prieš susilaiko pritarta. 31 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 301 plus 1 kompromisas labai sudėtinga. 31 plus 1, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ar tolesnis pataisos atkrinta. Taip, 32 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 272 pakeitimas papildomas, ponia Bensin. Taip pat dėl vedimo tvarkos į 32 kompromisinį pakeitimą yra įtrauktos šio pakeitimo nuostatos. Ačiū Jums už informaciją, balsuoti todėl nereikia. Ponas Žado mano kitaip jam žodis, atsiprašau, ponė pirmininkė, bet aš prieštarauju šiam teiginiui, manau, kad pakeitimo nuostatos neįtrauktos į kompromisinį pakeitimą, kaip dabar turime apsispręsti. Vienas sako, kad įtrauktas, kitas, kad ne. Jau pastarai kartą turėjome tų pačių problemų, reikia išsiaiškinti. Manau, kad reikia balsuoti, jeigu pakeitimo autorius to reikalauja ir jeigu kiti tam neprieštarauja. Teikiu balsavimą 232 pakeitimą. Kas jam pritarė, kas balsuoja prieš, kas susilaiko atmesta, išsprendėme problemą. 284 atkrinta. Galima balsuoti kartu už 284, 5 ir 6. Mėly kolegos, pažadau. Taigi nuo 84 iki 286 kartu, kas už kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinkime. Gerai. Atsiprašau, sako pirmininkas. Tikslinis elektroniškai dėl papildomų pakeitimų nuo 84 iki 286 balsuoti pradame, baigiame ir pritarta. Ačiū. 32 plus 1 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 33 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 34 kompromisas, už, prieš susilaiko pritarta. 35 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 100. 301 pataisa už prieš susilaiko tikslinamės dėl 301 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Vienu EPP frakcijos atstovų yra per daug tarp balsuojančiųjų. Balsuoti baigiame. E, pritarta. 36 kompromisas, kas balsuoja už, kas prieš, susilaiko pritarta. 37 už, prieš, susilaiko pritarta. 311 pakeitimo antroji dalis, dėl jos balsuojame papildomai, kas jai pritarė, kas balsuoja prieš, susilaiko atmestą. Žodinis pakeitimas. Turime pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl antrosios 311 pakeitimo dalies kartu su žodinė pataisa. Pirmininkas atsiprašo, nebalsuojame tik tai dėl antrosios dalies be žodinio pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl pranešėjo teikimo žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. neįmanoma pritarti. 312 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 312, labai gaila. Balsuoti pradame, baigiame pritartą. Prašau jūsų supratimą, tačiau rankos yra keliamos labai neaiškiai, yra sunku įvertinti balsavimo rezultatus. 38 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 321 už prieš. Pasitikslinkime dėl 321. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 322 už, kas prieš susilaiko atmesta. 324 už prieš susilaiko. Dar kartą dėl 324, kas už prieš susilaiko pritarta 325 už prieš susilaiko pritarta 39 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 328 už prieš susilaiko pritarta Pasitikslinkime dėl 328. Balsuoti pradedame. Trūksta vieno balso, balsuoti baigiame. Kažkas nebalsuoja, atmesta. 329. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 329 pakeitimas tikslinamas elektroniškai balsavimo rezultatus. Prašau visų balsuoti, balsuoti baigiame. Peritarta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 400 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta pritarta. 337 pakeitimas, kas už. 337, kas už. Kas prieš. Atsimtas šis pakeitimas. 334. Bet pritarėme 337. Dabar 42 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 339, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 343, už, prieš susilaiko pritarta 344 iš dviejų dalių balsuojame tik dėl antrosios, kas už prieš susilaiko pritarta. 345 šeštasis, kas už prieš susilaiko pritarta. 43 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 349 už prieš susilaiko pritarta. 45 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 300 atkrinta. 46 kompromis ponas Bensinas prašo žodžių. Dėl 364 kompromiso jo nuostatas įtrauktas į 49 kompromisą. Gerai, tačiau pirmiausia turėtume balsuoti dėl 46 kompromiso, kas už kas prieš susilaiko pritarta. 371 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 372 už prieš susilaiko pasitikslinkime dėl 372. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmestą. 373 už prieš susilaiko 373 ar balsuoja kas nors už jį? Balsuoja, ačiū. Prieš susilaiko pritarti. 375 už prieš susilaiko atmestą. 375. Norite pastikslinti, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vieno balso persvaros beveik neįmanoma matyti, tačiau kartais būna neblogai, jeigu komiteto nariai kelia rankas 300. 76 už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 378 e, už prieš susilaiko atmesta, 379 už prieš susilaiko pritarta. 385 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už pasitikslinkime dabar dėl pirmosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 47 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 48 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 397 už, prieš, susilaiko. Pasitikslinkime. Dėl 397 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dabar tikslumas dėl 397 jų. pakartoti dar balsavimą, nes jis vyko per greitai. 397 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Atmesta. Keturi šimtai. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 402 atkrinta, dabar 49 kompromisas, kas jam pritarė, kas balsuoja prieš, susilaiko pritarta 410 pakeitimas, kas už prieš 410 kas už prieš pasitikslinkime dėl 410. atmesta, 411 kas už, prieš susilaiko pritarta, 413 už, prieš susilaiko atmesta. 414, kas už prieš susilaiko. Pritarta 415 414 dėl jau tikslinamis. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmestų. 415 už prieš susilaiko pritarta. 416 už prieš. Prašau kelti rankas tų, kas už, kas prieš. Niekas nebalsuoja. Prašau balsuoti už 416. Kas prieš? Pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Vienu EPP atstovų per daug tarp balsuojančiųjų. Atmesta 417, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 418, kas už, prieš, susilaiko. Keturi šimtai aštuonioliktas. patikslinamas. Pritarta. 420 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Bet galime pasitikslinti, balsuoti pradedame balsuoti Baigiame. Pritarta. 424 už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis kas už prieš susilaiko atmesta. Šešioliktasis, kas už prieš susilaiko atmesta. Tikslinamis dėl šešioliktojo balsuoti pradedame. Prašau visų balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta pirmasis kompromisas, tiksliau antrasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas 20 pataisai, kas už. Kolega Vidal Kvadras. Miebroš. Kai balsuoja visi dalyvaujantis ir turintis teisę balsuoti, kiek iš viso turėtų būti užregistruota balsų? kai balsuoja visi turintis balsavimo teisę ir esantys salėje, kiek iš viso balsų turėtų būti e, užregistruota ir kiek turėtume matyti ekrane. Turėtų būti 53, tačiau tas skaičius kinta, nes ne visi kolegos balsuoja kartais. Šiandien visą laiką 53 būdavo. Taigi, kai visi balsuoja, turėtų būti 53. 60 mūsų iš viso yra komitete, sako pirmininkas. Turiu dabar atnaujintos informacijos. 55 nariai. Jeigu visi dalyvauja, 55 turi būti balsai, o per pastarosius balsavimus 53 balsai būtų užregistruoti, reiškia dviejų balsų, dviejų balsuotojų trūksta. Ačiū, sako ponas Kvadras. Pirmas kompromisas dar kartą balsuojame, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš jau pradedu painiotis. Jau balsavome dėl antro kompromiso ir dabar 20 pakeitimas už žodinę pataisą, kas už prieš susilaiko pritartam. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 24 už prieš susilaiko pritarta. Sulaiką turime tikslintis, taigi dėl 24 pakeitimo tikslinamės, balsuoti pradedame. Ar visi kolegos balsavo? Balsuoti baigiame. Pritart. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Dabar pataisos nuo 37 iki 39, kas už, kas prieš. Reikia pasitikslinti dėl pataisų nuo 37 iki 39. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartą. 41. Kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 44. Už, prieš susilaiko atmesta. 45. Kas už, 44 kas už. Tiksliau balsuoti pradėjome dėl 44, balsuoti baigiame. pritarta. Neatmesta. Aiškia balsų persvara. 45. Kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 45. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartam. 46 atkrinta, 47 kas už, kas prieš. Likė kolegos atsisako dirbti, nes nebalsuoja. Pritarta 6 plus 1 kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 48, kas už, kas prieš, iš dviejų dalių, iš pirmą dalį už prieš susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta. Kas prašo pasitikslinti gerai, tikslinamės dėl antrosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penkiasdešimtasis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Penkiasdešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penkiasdešimt trečiasis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 54 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 55 atkrinta, 56 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 57 sužūdinė patys, kas čia yra. Balsuojame, kas už, Gerbiamam Paulio Rubikui suteikiamas žodis, tai yra mano pakeitimas. Ir siūlo balsuoti už originalią versiją. Pakeitimo autorius be žodžių pakeitimo. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Jūs juokaujate. Pasitikslinkime dar balsavimo rezultatus dėl 57 pakeitimo, kurio autoris kolega Rubikas balsavome be žodinio pakeitimo. Balsuoti pradame elektroniškai balsuoti. Paėgėme. Nedidelė balsų persvara pritinta. 58 atkrinta, 59 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 60 atkrinta, Ne, reikia dėl jo balsuoti. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinkime dėl 60. Pritarta. Tiksliau atmesta nes vienodai balsų surinkta. 61 atkrinta balsuojame dėl 62, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, pirmasis pakeitimas. Nereikia dėl balsuoti. Penktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis atkrinta, dabar balsuojame už pataisas nuo trečiosios iki dešimtosios, devintos tiksliau už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas Envi komiteto atkrinta, antrasis taip pat, trečiasis taip pat, ketvirtasis Envi pakeitimas, balsuojame kas už, kas prieš susilaiko atmesti. Penktasis sienos pakeitimas atkrinta, šeštasis envi pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas, septintasis envi pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis Envikas už, prieš susilaiko pritarta, keturioliktasis už, prieš susilaiko pritarta, šešioliktasis už, prieš susilaiko pritarta. Atkrinta antroji dalis 19 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 22 pakeitimas atkrinta, 23 einių pakeitimas kas už, kas prieš. O 23 pakeitimas dar kartą kas už, kas prieš. Susilaiko pasitikslinkime, manau, kad pritarta, bet pasitikslinkime dėl 23-ojo. Balsuoti baigiame. Pritarta 24-asis, kas už prieš susilaiko atmestą. 25-asis, kas už prieš susilaiko pritarta. 28 už prieš laiko pritarta, 300 už prieš susilaiko taip pat pritarta, 31 kas už prieš susilaiko pritarta, 33 kas už prieš susilaiko pritarta, 43 34 kas už prieš susilaiko pritarta, 35 kas už prieš susilaiko pritarta. Regi antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis regi už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienu EPP frakcijos balsuotojų yra per daug. 44 už 5 prieš pritarta didelė balsų daugumą sveikiname pranešėją. Kitas pranešimas yra ponas Matijas pranešimas dėl BVP. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, trečiasis kompresinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 26, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 29, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 30, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 32, kas už, prieš susilaikiusi primta. 33. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 34. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. Šeštas kompromis, kompromisinis pakeitimas. Kas už? Na, čia manau, kad jūs iš piktybiškumo taip darote. Reikalavote pasitikslinti. 34. Kas už? Net. 34. Kas už? Balsuokime. Balsavimas baigtas. Na, tikrai draugai sėdi salėje. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 38. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Primta, primta, atsiprašau, sako pirmininkas. 39, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta, 40, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta, 41, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 52, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Prieš. Na, aš suklydau. Dar sveiki. Šiek tiek suglumino. 53. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Atmesta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. 55. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Devinioliktas, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Dvidešimtas, Markus Pipa. Prašau. Dėl APP e balsame sąrašo norėčiau nurodyti štai, ką ponas Kalas kaip šešėlinis e, pranešėjas pateikė papildomų argumentų ir todėl EPP e, rekomenduoju palaikyti jų 20 pakeitimą. Balsavimas rašė yra minusas, bet balsuokite už. Supratome, sako pirmininkas, balsuokime dėl 20, kas už, prieš, susilaikiusi primta 21, kas už, prieš, susilaikiusi primta 21, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antras, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Trečias, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Penktas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Septintas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Na kągi, galtinis balsavimas, balsa, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Dėkoju. Sveikinu. Perikime prie panos Tikau pranešimo Judosios jūros strategija. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, laikysi primta. Penktas, kas už, prieš, laikysi primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Septintas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Devintas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Tri, trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. Tri, B15, ar čia reikia dėl jo balsuoti? Penktas kompromisas pirmiausia. Kas už prieš susilaikiusi primta? 15 dabar pakeitimas, nebereikia. 20. Kas už prieš susilaikiusi primta? 21. Kas už prieš susilaikiusi primta 22, kas už, prieš susilaikę. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 22 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 23, kas už, prieš susilaikiusiai primta. 24. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 25. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 26. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 27. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 28. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė primta. 29. Kas už? Prieš susilaikė primta. 30. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 31. Nebereikia. 32. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 33. Kas už? Prieš. Kas prieš? Susilaikiusi primta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 35. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 36, kas už, prieš, susilaikė primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 41, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Galtinis balsamas, balsuokime. Balsuokime. Balsamas baigtas, priimtas, sveikinu pranešė. Ponios Kochmerin pranešimas. Mm, pirmasis pakeitimas, kas už. Ačiū, kas už prieš laikė primta. Antras, kas už prieš laikė primta. Trečias, kas už prie, prieš susilaikysi primta. Ketvirtas, kas už prieš susilaikė primta. Penktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Šeštas, tas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas, už prieš primta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė primta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė primta. Vienuoliktas, kas už, prieš. Dėl vienuolikto pasitiksinkime elektroninį būdu, balsuokime. Dėl vienuolikto balsuokime. Balsamas baigtas, atmestam. Dvyliktas, kas už prieš susilaikė primta 13, kas už, prieš susilaikė primta 14, kas už, prieš susilaikė atmesta 15, kas už, prieš susilaikė primta 16, kas už, prieš susilaikė primta 17, kas už, prieš susilaikė primta Primta. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. 23. Kas už? prieš susilaikė primta 22, kas už prieš susilaikysiai pasitikslinkime dėl 22, balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Atmestam. 24. Kas už? prieš susilaikė priimta 25, kas už, prieš susilaikė priimta 26, kas už, prieš susilaikė priimta 27, kas už, 27 atsimtas, 28 kas už, prieš susilaikiusi priimta 29 kas už, prieš susilaikiusiai priimta 30, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroninį būdų, dėl 30 pakeitimo balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta 32. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta 33. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta 34. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta 35. Kas už prieš susilaikiusi primta 36. Nebereikia. 37, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta 38, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Dar galtinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Per vėlu, per vėlu. Primtam. Na, balsas bus svarbus. Kągi, pereikime prie panios Ek pranešimo. Čia atrodo paskutinis, dėl kurio balsuosime. Na, gal bandykime vardinių balsų, kad čia užtruktum ilgiau. Kaip ten bebūtų, pirmas kompromisas, kas už, prieš, sulaikysi, priimta, šešioliktas, kas už, prieš, sulaikę. Atmesta, septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė primta, 21 kas už, prieš, susilaikė primta, antras kompromisas kas už, prieš, susilaikė primta, trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė primta, ketvirtas kompromisas kas už, prieš, atsiprašau. Pamiršau 32 pakeitimą, dėkoju vicepirmininkiai. 32. Kas už, prieš, susilaikė primta. Tri, ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. 36. Kas už? prieš, susilaikė primta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. E, 45. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 45. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. Aštuntas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė primta 49, kas už? Prieš susilaikė primta 50, kas už? Prieš susilaikė primta 51, kas už? Prieš susilaikė primta. Devintas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė primta. Dešimtas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė primta. 59 pakeitimas. Šiek tiek pamiršau. 58, kas už. Prieš laikė primta. 59, kas už. Prieš laikė primta. 60, kas už. Prieš sulaikė primta. 62, kas už. Prieš susilaikė primta 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta 12 kompromisas, kas už. Vėl pažiūrėjau. 63 pakeitimas, e, atsiprašau, jis praslydo prokės, pirmo dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Dvyliktas kompromisas kas už, prieš, sulaikė primta. 64 kas už, prieš, sulaikė primta. 70 kas už, prieš, sulaikė primta. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaikė primta. 14 kompromisas kas už, prieš, sulaikė primta. 76. E, Ar galima gal dėl jų visų kartu blokų balsuoti? Ar galima? Ne. 76. Kas už? Prieš? Susilaikė primtas. 77. Kas už? Prieš? Susilaikė primta. 79. Kas už? Prieš? Susilaikė primta. 80, kas už, prieš, laikė primta, 61, kas už, prieš, laikė primta, 82, kas už. Pane Ek nori pasakyti. Ir dėlis žodinis pakeitimas jį pateikė ponia Gutierrez Rodrygės ir tekstas būtų atsižvelgianti su svarba. E, e, miškų pramonė turėtų būti laikoma neproduktyve pramonė šaka svarbia klimato kaitos apsaugai. Aš pritariu šiam žodiniu pakeitimui. Čia buvo 62 pakeitimas, žodiniu pakeitimu, ar dar kas nors turėtų kokių nors dviejonių, kągi balsuokime. Uh, Mm, kas už prieš susilaikė primta. Pirmas pakeitimas. Nuo pirmo iki devinto galime dėl visų ponios Lėna Ek pakeitimų balsuoti kartu. Kas už prieš susilaikiusieji. Na, beveik vienbalsiai. Kągi, galtinis balsavimas. Paskutinis balsavimas. Šiandieną pasimėgaukite. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. Sveikinu. Mm, norėčiau padėkoti ponui Armek. Jis e, vienu metu buvo atsakingas ir už uh, sąrašą, jis stebėjo ir buvo atsakingas ir už techniką. Taigi toks genialus, čia nežinau, reikėtų Vokietijos e, knygų premiją jam įteikti ir e, dabar prašyčiau ramybės, nes dar paprašėme pasisakyti komisijos atstovų dėl 15 darbo tvarkės punktų. Kolegos, tie, kurių nedomina 15 e, darbo tvarkės punktas, jų paprašysiu išeiti salės arba elgtis tyliai. Na, tikrai buvo ilgas balsavimo sąrašas, kolegė Remakai, ir dar norėtume ką nors pasakyti. Ar gal, jei ne, tuomet iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovams. Manau, kad galime iš karto išklausyti komisijos atstovų. Kągi, sako pirmininkas. Na, Jau prašiau visų elgtis ramiai, nes komisijos atstovė specialiai laukia balsavimo pabaigos. Kolegos, kolegos, tikrai ramybės salė, prašau. Ponios ir ponai. Na, manau, būtų padoru, jeigu dabar uh, išklausytume komisijos pozicijos Jekaterina Kavaro. Tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Taigi prašau žodis jums. Tout à fait correct, monsieur le président. Je m'appelle Ekaterina Kavada. Teisingai, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Norėčiau atsiprašyti, kad negalėjau iš ryto dalyvauti pirmajame svarstime. Labai trumpai pakalbėsiu, norėčiau komitetą informuoti apie nuveiktą darbą dėl pranešimo, dėl Europos paldonės navigacijos programų vidurio peržiūros. Kaip žinote, komisija yra įpareigota atvykti į parlamentą ir į tarybą ir pateikti ataskaitą, pranešti naujausias naujienas apie pažangą. Ir mes darėme pažangą įvairiausiose srityse. Taip pat norėčiau pranešti ir apie problemas, kur, su kuriamis susidūrėme per pastaruosius dviejus metus, jų buvo nemažai. Taip pat norėtumėm pranešti apie pavojus ir sunkumus, su kuriais galime susidurti ateityje. Komisija puikiai supranta, kad šis komitetas laukia šio pranešimo jau gal šešis ar septynis mėnesius. Kovo mėnesį ponas Remekas tikėjosi išgirsti komisijos nuomonę kad parlamentas galėtų irgi sudaryti savo nuomonę dėl valdovinės navigacijos programų. Norėčiau pateisinti šį atidėliojimą ar bent jau paaiškinti. Buvo dvi pagrindinės piež, priežastys susijusios su tuo, kad e, susijusios su darbo atverke, su darbo kalendoriumi ir susijusios su institucinėmis problemomis. Komisija, ruoždama šį pranešimą, norėjo pradėti rimtus debatus su taryba ir parlamentu. Ir tikėdamės iš šių debatų mes norėjome jums pateikti e, išsamų ir realistišką dokumentą. Todėl laukiame E, finansinių duomenų, kad galėtumėm pilnai įvertinti esamą padėtį ir kad galėtumėm pateikti tikroviškus e, sprendimo pasiūlymus. Šiandien galiu pasakyti, kad komisija jau, jau gali jums pateikti minėtus duomenis, nes mes jau baigėme vystimo fazę ir 2011 metais galime paleisti keturis palidovinius e, navigacijos sistemas. Mes jau pasirašėme keletą e, sutarčių, paskutinė buvo spalio 25 pasirašyta ir dar dvi sutartys bus pasirašytos šiuo metu pabaigoje, kitų metų pradžioje. Institucinių lygmenių E, būtų labai gerai, jeigu galėtumėm mm, atskirai paleisti e, Galilėjo programą kaip atskirą pro programą, bet yra įvairiausių finansinių problemų, kurias reikia koordinuoti komisijoje. E, spalio 19 dieną komisija patikė komunikatą dėl ES biudžeto. energetikos programa ir Galilėjo projektas negaus papildomų lėšų iki 14 metų. Turėdami šios duomenys, ponas Tajani ir mes, visa komisija, ruošiamės dirbti dviem etapais. Pirmiausia, pirmas etapas, kuris prasidėjo šiais metais, tęsis kitais metais, tai paruošti komunikatą dėl šios programos pažangos iki šiol padarytos ir reikės, bus, šis dokumentas bus pristatytas parlamentui ir tarybai. Prieš tai komisija priims šitą komunikatą oficialiai, vicepirmininkas. pirmininkas E, ruošiasi sukviesti visą Galilėjo programos komandą, kad praneštų ir parlamentui, ir tarybai apie tai, kas bus rašoma šiame komunikate. Antrasis etapas. Kai pradėsime diskusijas šio komunikato pagrindu, ir informacijos, kurią gausime iš, iš tarybos ir parlamento pagrindų. Tuomet komisija pateiks teisė, kuros pasiūlymus dėl Galilėjo projekto iki 2011 metų pabaigos. Čia taip pat reikės atsižvelgti ir į naująją finansinę perspektyvą. Taigi diskusijos, kurios vyks tarp visų pusių bus šioje antrojoje fazėje netgi svarbesnės tam, kad programa galėtų efektyviai būti vykdoma. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami deputatai, norėčiau priminti dar du dalykus. Pirmiausia, Galilėjo programa Kaip žinote, vis dar komisija yra strateginė programa. Kaip šios programos vykdytojai mes esame įsipareigoję, bet taip pat mums tenka ir garbė vykdyti šią programą kuo greičiau ir kuo efektyviau. Net jeigu mes neturėsime pakankamai e, lėšų iki 14 metų, mes ruošiamės 18 palidovų paleisti iki 14 metų. Ir Galilėjo ta programa tada jau galės e, teikti priežiūros paslaugas visiems tiems palidovams visame pasaulyje. Tos paslaugos bus prieinamos visiems. Komisija labai džiaugiasi, kad parlamentas palaiko komisijos darbą šio, šiame projekte. Ir tikiuosi, kad mes galėsime ir ateityje tikėtis jūsų paramos. Ši programa nėra vien komisijos iniciatyva. Tai taip pat ir visos ES iniciatyva, kuriai reikia visos ES palaikymo. Labai ačiū ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū. Sì, eh, avevo ringraziato la rappresentante della Commissione per questa chiara esposizione. Taip, dėkoju komisijos atstovė, atstovė už labai aišku pasisakymą dėl parlamento palaikymo, kurio prašote. Man prieš kelias savaitės komisija, e, atsiprašau, parlamentas e, buvo sugėdęs posėdį dėl tų stočių pasirašymo, taigi tikrai parlamento palaikymo galite tikėtis. Ir ponoj Lambertui suteiksiu žodį. Ponas Lambertas, ačiū, pirmininkė. Dėl Galilėjo. Galilėjo programa buvo pradėta e, per vėlai. Ir kai kalbame apie finansavimo šiokius tokius trūkumus ir e, valdymą, kai kalbame apie valdymą, iš tikrųjų matome, kad labai daug kas yra nepadaryta. Iš komisijos norėtumėm išgirsti kokių investicijų reikėtų, kokių lėšų pareikalaus visa bendra e, sistema 24 palidovai, kad kalbėtum ne tik tai apie ateinančius kelis metus, bet apie visą bendrą sistemą. Nes 18 palidovų tai yra tik tai dalis ir nėra prasmės kalbėti apie dalį sistemos. Kita vertus, e, mums reikia žinoti ir kiek kainuotų visiškai nutraukti e, šito, šitą programą, šitą sistemą, jeigu e, tam tikrų laikotarpių pažvelgtumėm į turimus finansus ir nuspręstumėm užbaigti šitą sistemą, šitą programą. Bet jeigu visgi nuspręsime įgyvendinti ją iki galo, reikia žinoti ir viso įgyvendinimo kaštus. Kol kas Turiu pasakyti, kad e, mes esame sustoję kažkur vidury kelio. Mes neturime ir pilnos, pilnai veikiančios sistemos ir jeigu jos taip ir neįgyvenysime pilnai, tai iš jos nebus jokios naudos. Taigi dabar reikia atsakyti į klausimą, ar reikia toliau investuoti pinigus į šiuos, e, šį projektą, pinigus, kurių mums trūksta ar ne. Kol neturėsime pilno finansinio e, vaizdo negalėsime sudaryti aiškios nuomonės. Dėkuoju, kolegas Landorfas. Follow... Aš esu iš valstybės narės, kuri labai susidomėjusi šią programą, Galilėjo programą, todėl norėčiau pasakyti, kad aš esu labai nusivylęs tuo, ką išgirdau. Uh, nes supratau, kad nėra padaryta jokios pažangos ir nėra net apie ką diskutuoti šiame posėdėje. Kartoju, aš esu labai nusivylęs. Frau Kollegin Tikau. Pune Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc comisiei pentru prezentarea făcută. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už paaiškinimus, už pristatymus. Taip pat norėčiau komisijai parekomenduoti, pasiūlyti, kad ateityje Europos programai ir tyrimų programai 14 metams būtų skiriama papildomų lėšų tyrimams. Kalbėdami apie Galilėją, pirmiausia, turime sukurti infrastruktūrą. Žinome, kad bus paleisti 18 satelitų, palidovų, bet tokios infrastruktūros neužteks net e, e, Žemės infrastruktūros neužtenka, jeigu ne, neįdėgiame kitų, e, kitos infrastruktūros, kuri pateisintų investicijas į Galilėjo projektą. Todėl manau, kad prieš paleisdami 18 palidovų, kaip yra suplanuota, iki 18 metų ir 30 palidovų iki, atsiprašau, sako pranešėja, 18 iki 14 metų ir 30 iki 18 metų. Manau, pirmą reikėtų investuoti į paslaugas ir aplikacijas, e, infrastruktūrą, e, kurios dėka galėtumėm panaudoti visą Galilėjo programos e, potencialą. Žodis poniai Hall. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad tai yra tiesiog netenkinama situacija, kad parlamentas tiek mažai sužino iš komisijos. O mes jau turime balsuoti dėl lėšų Galileo projektų. Tai yra tiesiog nepriimtina situacija. Mes turime priimti sprendimą visiškoje tamsoje, visiškoje nežinioje. Kolegoms pritarsiu, kad tai yra tiesiog labai, tiesiog nepatenkinama ir labai liūdinanti padėtis. Negauti informacijos ir neturint e, tinkamos informacijos e, imprimti sprendimus. Antras dalykas. Panašiai kalbėjo ir ponas Lambertas, ir ponė Tikau. Kalbėdami apie apie kaštus, mes turime kalbėti apie bendrus kaštus. Visą, viena vertus mes turime žinoti, kiek kainuotų nutraukti tą programą, kita vertus aiškiai ir skaidriai turėtumėm žinoti, kiek gautume įgyvendinę tik tai dalį programos, nes panašu, kad pridėtinė vertė bus gauta tik tai įgyvendinus visą programą. Nes Inovaciją paspartinti galima tik tai tada, kai gyveninsime visą programą. Todėl atrodo labai rizikinga, kad komisija dabar šneka tik tai apie dalinį programos įgyvendinimą, o tai visiškai niekam net nešnaudos, o kainuos labai didelius pinigus. Ačiū. Ponas Odį. Ačiū pirmininkė, aš esu priblokštas. Komisija yra atsakinga už šitą darbą ir iki šiol nematome, kad, galėtų, kad komisija sugebėtų vadovauti šitam projektui ir padarytų, padaryti bent kokią pažangą. Esu pritrenktas ir savo kolegų pasisakymų, gal mes skirtingus dokumentus skaitom, gal mes ne tą patį dokumentą komentuojame. Uh, Žinome, kad yra sunkumų privačiame sektoriuje, mes tikėjomės e, nemažų investicijų susilaukti, bet negalima pamiršti, kad čia kalbama ir apie karinę, e, karinės sektorius nepriklausomybę, taip pat apie saugumą, apie sveikatą. Mes nenorėtumėm priklausyti nuo amerikiečių ar nuo kinų. Mm, nenorime, kad e, reikėtų naudotis jų palidovais. Labai svarbu, kad mes patys laiku imtumėmės priemonių ir gyvendintumėm tas priemonės. Jeigu e, turime programą, pagal kurią galime įkurti, įdėkti infrastruktūrą, turime palaikyti šitą programą. Manau, kad komisija turėtų veikti greičiau ir pateikti pilną informaciją raštu. Sakėte, kad sukviesite e, visą, visas atsakingas pusės ir parlamentą, ir tarybą. E, mūsų čia yra gal 200 e, pakaitinių narių ir, ir pastovių narių ir turėtumėm visi dalyvauti, nes ES vietą pasaulyje reikia irgi užtikrinti. Jeigu jūs manote, kad taip reikia svarstyti tolimesnį programos likimą, tai taip, bet manau, kad visgi dabar keli palidovai yra jau paleisti ir nemanau, kad verta kalbėti apie programos vykdymo sustabdymą. Džiaugiuosi, kad jūs atėjote šiandien ir pakalbėjote apie finansinę perspektyvą ir apie darbo kalendorių. Džiugu girdėtis, girdėti, kad 11 metais sulauksime teisėkuros pasiūlymų ir dėrybų dėl finansavimo. Ačiū. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím... Ponas Dožanovski. Dėkoju. Manau, problema yra tai, jog mes nežinau, kiek kartų čia kalbame mūsų komitete apie gilį programą ir šis projektas yra e, grinai techninio pobūdžio ir tokie techniniai projektai turi konkrečių elementų. Na ir žinome, kada konkrečiai palidovai turi būti paleisti orbitas, komisija turi savo planus ir yra aišku, kaip viskas turi vykti 2013, iki 2013 metų ir vėliau. Taigi paprašyčiau dokumento, iš kurio galėtume nustatyti pagrindinius elementus ir kontroliuoti, e, kaip viskas vykdoma. Ir tokiu būdu e, įsivaizduoti, kaip viskas vyksta. Na, o iš viso yra numatyta paleisti 30 palidovų. Taigi paprašyčiau komisijos suteikti mums tokį dokumentą tam, kad galėtume susipažinti su uh, kalendoriumi, tam, kad žinotume be kita ko, kokių kaštų e, reikia tikėtis 2012-2013 metais, nes, tiesą sakant, e, nežinodami, kas vyksta, jaučiamės nejaukiai. Be kita ko, nepamirškime, kad Galilėjo programa yra didžiausias europinis projektas. Jis tiesa turi ir techninių problemų, bet vis dėlto yra numatytas šio projekto įgyvendinimo tvarkaraštis. Neretai mūsų klausia, kas yra ta Galilėjo programa, koks jos įgyvendinimo laikotarpis, tvarkaraštis. Na ir mums svarbu turėti galimybę atsakyti, kad e, būtent tuo laikotarpiu bus pradėtas įgyvendinti būtent tas etapas. Negalime pasakyti, kad informuosime jūs 2014 metais. nes tai susiję ir su e, valdymo sistemomis, viešo transporto sistemomis, transporto sistemomis, nes e, šio projekto sėkmė, sėkmė lems ir atitinkamų kitų sistemų sėkmė. Likščiol mes dirbame su amerikietiška sistema GPS ir jeigu mes norime uh, E, įgyvendinti kokybiškesnį projektą, kuris leistų užtikrinti kokybiškesnės paslaugas, mums reikalingi konkretus duomenis, iš kurių išplauktų, kas bus vykdoma 2012-2013 metais, tam, kad įsivaizduotume, e, kokias, kokį finansavimą parlamentas turėtų patvirtinti 2012-2013 metais, nes jeigu tai nebus padaryta, bus sustabdytas pats projektas. Taigi aš manau, kad tokia informacija bus labai svarbi tiek mūsų komitetui, tiek visam parlamentui. Labai svarbu gauti informaciją tam, kad išsklaidytume neaiškimus neiškumus. Mes juk puikiai suvokėme šio pro, projekto svarbą ir parlamentas nuo pat pradžių e, labai palaikė šį projektą, rūpinosi, kad jis būtų įgyvendintas ir dabar būtų gaila, jeigu dėl neiškumų, dėl nepakankamos informacijos apie projekto, labai techninio projekto įgyvendinimo etapus. Taigi čia tiesiog tikrai techniniai dalykai. Kolegė Hall. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau pratesti pono Audy mintį. Jis minėjo, jog e, galėjo projektas bus svarbus be kitako ir karin, kariniams struktūrams. Kai buvo kalbėta apie Galilėjo uh, E, projektą parlamente, tai komisija labai neigia, kad šis projektas neturi jokių e, karinių aspektų. Tai yra grinai civilinis projektas, kuris duoda naudos e, visuomeniai. Taigi dabar norėčiau sužinoti iš komisijos, ar iš tikrųjų šis projektas turi ir karinės svarbos, kolega Lamdorfas. Norėčiau dar pasiteirauti. Na, tarp žalių gal esu išimtis, bet nesu naivuolis. Na, taip, aišku, tai yra nepriklausomumo klausimas ir labai svarbu, kad europinis projektas būtų autonomiškas. Na, galime sakyti, kad nenorime, kad Galilėjo projektas turėtų karinių aspektų, bet tai ar tai reiškia, kad mes atsisakysime ir savo karinių struktūrų, bet tai netitiktų laiko dvasas. Taigi gal reikia nusiteikti, kad vis dėlto e, projektas strateginių požiūrių turės ir karinės paskirties. Nes e, sistema, kuri uh, atitinka tik tais pusę uh, visų galimų lūkesčių, jinai nieko neverta. Aš manau, kad uh, kad netinkama, jeigu kaštai nuolat išaugo, o mes turime pritarti kaštam, nežinodami, kokie jie galiausiai bus. Jau dabar tikrai turime žinoti, kiek kas kada kainuos. Aš tikiu sąjungos nepriklausomybė, be kitako ir gynybos rytyje, bet čia nereikėtų apsiriboti vien tik tais gynybą. Ir beje, biudžetai ir riboti. Taigi reikia tuos kaštus panaudoti tinkamai, lėšas panaudoti tinkamai. Taigi mes norime pilna vertės galilėjo sistemos. Ir jeigu da, tai reikš, kad e, viskas prasitęs papildomai dar dešimt metų, tai reiškia, kad tuos papildomus dešimt metų reikės papildomo finansavimo, bet na ką čia darysi? Ir e, nereikia, kad čia mūsų žodžiai būtų apsukti ir mes tarsi nereikia teikti, kad mes sakome, kad nebenorime Galilėjo programos, e, kai buvo inicijuotas Galilėjo projektas, programa, tai e, buvo tarsi tikimasi, kad viskas vyks sparčiai, tačiau ta viešoji privati sektorių partnerystė vis dėlto užvilkina viską. Na ir nenorėčiau kas trejus metus abejoti dėl skaičių. Norėtųsi, kad visi skaičiai būtų pateikti, patvirtinti ir tuomet diskusijos baigtųsi. Dar sėki žodis komisijos atstovai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi dar kartą išgirdusi, kad Galilėjo projekto sėkmė tokia svarbi Europos parlamentui. Ir netgi turint omenyje, kad jau kelis mėnesius neturime jokių naujų faktų, diskusijos vyksta pakankamai audringai. Reiktų išsiaiškinti keletą dalykų. Pradėčiau nuo tų aspektų, kuriuos šiandien galiu patvirtinti Galilėjo sudaro ne tik 18-20-24 palidovai. ES komisijos tikslas yra sukurti baigtinę sistemą. Yra primtas reglamentas, tai yra jūsų ir tarybos patvirtintas įstatymas, kurį reikia įgyvendinti Ir šis įstatymas numato visapusiškos sistemos e, sukūrimą, kuri užtikrintų penkių rūšių paslaugų tiekimą. Ir e, Remiantis šiuo tikslu mes atitinkamai vykdome planavimo darbus, tačiau nepaisant to egzistuoja gyvenimo tikrovė susijusi su finansiniais aspektais ir dabartinėmis aplinkybėmis finansinėmis mes neturime galimybės laiku atlikti numatytus darbus e, ir paleisti į kosmoso erdvę 28 palidovus. Todėl mes dabar turime apsispręsti, kokią strategiją pasirinkti tam, kad optimizuotume visus procesus. Komisijos strategija nėra jokia paslaptis, jos esmę sudaro darbas etapais. Pirmajame etape iki 2014 metų mes turėtume užtikrinti atvirų paslaugų tiekimą, taip pat e, būtinosios pagalbos paslaugų tiekimą bei visuotinės svarbos paslaugų tiekimą. Mes vadiname šias tris paslaugų grupės atvirų langų. Mes negalime laukti, kol bus paleisti į erdvę 28 palidovai. Mes turime sudaryti naudotojams galimybę susipažinti su galėjo sistemos veikimu. Antrasis etapas turėtų trukti nuo 2016-2017 metų priklausomai nuo finansavimo ir to, kaip bus įgyvendinti atitinkami susitarimai. Šiuo etapu tikslas yra sukurti visapusiškai veikiančią sistemą. Dar kartą noriu pabrėžti, kad jokių kompromisų neketiname sudarinėti. Jau dešimt metų dirbu prie Galilėjo projekto. man Svarbiausias tikslas yra sukurti visapusišką sistemą, o ne kokią nors pusinę sistemą. Ta sistema leis, turėtų leisti mums lietai, tačiau užtikrintai įsitvirtinti rinkoje. Prieš priimdami strateginius sprendimus jūs turite turėti visą informaciją. Tai yra savaime suprantama ir komisijai. Tai yra būtiniausia prielaida, nes e, sprendimų negalima priimti neturint visapusiškos informacijos. Remiantis e, atitinkamu komunikatu, tačiau taip pat ir svarstant būsimą finansinę perspektyvą bei susitinkant su programų vadybininkais, jūs turėsite galimybę gauti visą informaciją apie su parlamento ir tarybos prieš du metus e, mums patikėtų lėšų panaudojimu ir apie tai, kiek e, pinigų e, mums dar reikės iki šio laikotarpio pabaigos, kokios bus papildomos išlaidos ir dėl kokių priežasčių tos išlaidos padidėja. Savame suprantama, tą informaciją jums reikės suteikti padidėjusių sąnaudų priežastis yra susijusios ne su blogo administravimu, tačiau su tuo, kad asmenys priimantis sprendimus dėl programos įgyvendinimo, savame suprantama, turi žinoti, kas sukelia papildomas sąnaudas. Be papildomų sąnaudų turime nepamiršti ir uh, apsidraudimą nuo rizikos. Turime nepamiršti tokių dalykų kaip tam tikrų darbų antrame etape uždėlsimų ir e, su tuo susijusių papildomų sąnaudų zondavimo etape. ES tikslas nėra vien tik tai paleisti į erdvę 28 palidovus ir e, turėti kažką gražaus taip pat e, ant žeminės įrangos prasme. Mums yra svarbu, kad e, tas projektas atneštų naudos. Per pastaros 14 mėnesių bus atliekamas atitinkamas įvertinimas, bus įvertinama projekto ilgalaikė perspektyva. Taigi atliksime prognozes ne penkerių ar dešimties metų laikotarpį, tačiau ir laikotarpį pasibaigus finansavimo mechanizmui tam, kad galėtume apskritai suvokti, kaip tokio pobūdžio sistemas reikia planuoti. Šios sistemos operatoriai turi turėti galimybę dirbti ne penkerius ar dešimt metų, tačiau žymiai ilgesnį laikotarpį. Todėl komisija prašo jūsų šiek tiek daug ilgiau pademonstruoti kantrybę tam, kad galėtume surinkti visą reikiamą informaciją ir galėtume jūs geriau informuoti apie tokio pabudžio programų ateitį. Pone pirmininkė, noriu kalbėti trumpai, tačiau buvo išsakyta ketas pastebėjimų dėl mokslinio tyrimų programų vaidmens ir naudingumo. Galilėjo programa čia suteikia nemažų galimybių. Mes remiamės strategiją, kad Galilėjo infrastruktūra turėtų būti finansuojama iš vienos biudžeto eilutės, tačiau e, Galilėjo paslaugų naudotojai tam, kad galėtų pakankamai kūrybiškai naudotis turimomis mokslinio tyrimo finansavimo priemonėmis, turi turėti atitinkamas galimybės ir mes per artimiausius metus dirbsime šią linkmę. Baigdama norėčiau sakyti, kad komisaras ir mūsų tarnybos yra pasirengusios su jumis diskutuoti apie visus programos aspektus, taip pat ir apie nesu programa susijusius aspektus. Taigi e, esame tam pasirengę ir dėkuojam uždėmesi. Kolega Odį norėtų dar pasisakyti, ne. Tuomet norėčiau padėkoti nuoširdžiai Jums už e, informaciją dar ponia Hol. Atsiprašau. Atsiprašau, tačiau Jūs neatsakėte į mano klausimą dėl karinės nepriklausomybės užtikrinimo susijusią su galė programa. Taip, Jūs esate teisi, atsiprašau. Norėjau patvirtinti, kad Galilėja yra civilinės paskirties ir civilių kontroliuojamas projektas. E, nepaisant to, yra tam tikrų e, programos e, pritaikymo galimybių. Teikti tam tikras paslaugas vyriausybėms, ne vien tik tai visuotinės svarbos paslaugas, tame tarpe galbūt ir karinės paskirties paslaugas, tačiau nereikėtų painioti tarpusavyje e, karinių sistemų ir e, šios e, programos, kadangi tarp tų dalykų egzistuoja didžiuliai skirtumai. Parlamentas ir taryba prieš kelius mėnesius paragino komisiją parengti atitinkamą pasiūlymą, kaip, naud, kaip uh, turėtų būti naudojamasi visomis galėjo programos visuotinės uh, e, svarbus paslaugomis ir šiuo metu jau vyksta atitinkamas darbas. Puikiai žinote, kad taryba ir parlamentas turi kartu bendrai priimti atitinkamus sprendimus, todėl uh, Tai būtų puikia galimybė dabar išsiaiškinti visus e, kol kas neaiškius aspektus. Liepos mėnesį ponios Kopa pranešime buvo nagrinėjami ir šie aspektai ir buvo aiškiai atskiriama civilinės paskirties sistema kontroliuojama civilių ir taip pat papildomų paslaugų ir e, programų. Pirmikas, norėčiau padėkoti Turiu pasakyti, kad e, tai buvo pirmas kartas, bent jau mano nuomonė, kai komisija suprantamai e, mums paaiškino įvairias aplinkybės ir aspektus. Prašyčiau sižvelgti į e, kolegų pasiūlymus parengti visą laiką tam tikrą santrauką, tam tikrą dokumentą, jeigu išiškėtų, atsirastų kokių nors naujų faktų, tai būtų labai naudinga e, mūsų tolesniam darbu, nes ne visi kolegos dalyvauja posėdžius. Kolega Remik, ačiū pana pirmininku. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms už uh, jų aktyvų dalyvavimą diskusijoje, už išsakytas pastabas. Taip pat dėkoju komisijos atstoviai už tai, kad ji mums visapusiškai pristatė reikalo esmę. Manau, kad nepakeisime šiandien ryte išsakytos nuomonės. Kolegos pritarė mano teiginiui, kad mes negauname pakankamai informacijos ir manau, kad tokia padėtis ir toliau išlieka. Galbūt būtų neblogai parengti tą laišką, apie kurį kalbėjome šiandien ryte ir jį išsiųsti. Taip pat mes norime neteisėkuros pobūdžio ataskaitos, taip pat atitinkamos ataskaitos apie palidovinių programų gyvendinamų vertinimą. Šiuo atveju norėčiau pabrėžti, kad e, mums reikalingas e, palidovinės navigacijos sistemų lygmuo, kuris turėtų rimtą politinį užnugarį nes tai yra infrastruktūra, kuri susijusi su įvairiomis politikos sritimis. Tai yra projektas, iš kurio naudos galėtų sulaukti nemažai sektorių. Aš gavau informacijos remiantis Junktinė karalystė atriktų tyrimų ir e, sritis susijusios su kosminė erdvę e, net krizės laikotarpiu augo 10 procentų ir jų e, sugeneruotas pelnas siekė 7 milijardus, tai yra labai džiugi žinia, aišku, negalėjau tos informacijos patikrinti, tačiau tokią informaciją turiu. Mūsų sistema bus nieko verta, jeigu ji veiks taip, kaip veikia šiuo metu nes mes e, čia naudojamės e, saliami taktiką ir galiu palyginti šį projektą su bandymu e, paleisti traukinį ant geležinkelio, kuris turi tik vieną bėgį. Baigsiu savo pasisakymą tokia mintimi. Europa pirmą kartą gali sukurti garantuotų e, civilinės paskirties paslaugų, visuotinės svarbos paslaugų sistemą. Jeigu e, esu teisinga, teisinga informuotas, tai niekas daugiau tokių garantuotų visuotinės svarbos paslaugų teikimo sistemų nesiūlo ir Europa tikrai nėra pajėgesnė. E, E, už Rusiją ir turi tokių pačių pajėgumų nei JAV. Mes, europiečiai, turėtume rasti lėšų šios programos įgyvendinimui e, ir turėtume užtikrinti finansavimo žymiai veiksmingiau nei iki šiol. Teisingai pasirengus parengus atitinkamą e, pranešimą, manau, jis būtų naudingas geriau gyvendinant galėjo programą pirmininkas. Ačiū. Elgsimės taip, kaip sutarėme ir prašau komisijos mums teikti informaciją, pačią naujausią, jeigu tokios yra. O dabar mums visiems linkiu geros pietų pertraukos.